Niekas neprieštarauja. Tada pradedame balsuoti. Kas už EPP pasiūlymą? Kas prieš? Ačiū. Pasiūlymas priimtas. Balsavimas dėl pasiūlymo rezoliucijos projektui atidedamas kitai plenariniai sesijai. Tokiu būdu visas darbo atverkės projektas patvirtinamas. O aš dabar norėčiau išsakyti e, šiek tiek informacijos. Sveikinu Afrikos parlamento delegaciją, kuriai pirmininkauja Meri Mugeni. Ši delegacija dalyvaus mūsų posėdėje šiandien. Druga viceprzewodnicząca parlamentu. Kitas pirmininko pranešimas. E, delegacijos pirmininkė yra delegacijos santykiams su Europos parlamentu pirmininkė. Mūsų parlamentai labai glaudžiai bendradarbiavo ir labai džiaugiamės, kad jūs galite mūsų posėdėje šiandien dalyvauti. Noriu padėkoti jums šią progą už tai, kad pakvietėte mane kreiptis į visos Afrikos parlamentą po trijų savaičių, kai vyks sesija. Deja, aš ten negalėsiu būti, bet aš labai mielai nusiųščiau jums E, laišką ir pasinaudosiu progą pasakyti, kai kitą kartą susitiksim. Dar kartą sveikinu parlamente. Toliau, tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Europos vadovų tarybos susitikimo. Noriu pasveikinti šioje salėje Europos komisijos pirmininką José Manuel Barroso ir Ispanijos ministrą Gu Barigo, kuris atstovaus tarybą. Norėčiau suteikti žodį Diego Lopes Garygai, kad jis pradėtų diskusiją. Prašau, ministrė, žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė. Na, dabar pastaraisiais mėnesiais nuo 2010 metų pradžios stebime Europos Sąjungoje e, labai dinamiškas tendencijas. Ir dabar ekonomika atsigauna, įgyja pogreitį kartu įsigaliojo Lisabonos sutartis. Bus sukurtas naujos institucijos. Nuo kartu yra plačių mastų e, reorganizuojamosios mūsų ekonominės sistemos. Tai vyksta galbūt kartais nelabai organizuotai, chaotiškai ir kartu reikia spręsti rimtus iššūkius. Pavyzdžiui, Graikijos finansų krizė. Tačiau Europa sugeba reaguoti šią situaciją, pavyzdžiui, kurdama naujas pol ekonominės politikos priemonės, įvairiaus pobūdžio, įvairiaus masto priemonės ir Tokiu būdu randame naujų būdų, kaip spręsti sudėtingus 21 amžiaus ekonominius klausimus. Ir randame europinius sprendimus. Ir taigi, e, pavyzdžiui, e, aišku, krizės akivaizdoje teko skirti e, lėšų krizai įveikti, Tai aišku atsiliepė ir biudžetui, atsirado biudžeto deficitų. Vėlgi bandoma spręsti ir reglamentuoti finansų rinkas. Ir todėl dabar tenka pradėti kalbėti apie ekonominės politikos koordinavimą. Buvo pateikta ir atitinkamų pasiūlymų. Ypač tam, kad koordinuotume politiką eurozonoje. Na ir Europos Sąjungasi imtasi labai ryštingų veiksmų eurozonos finansiniam stabilumui stabilizuoti. Kovo 11 dieną buvo primti rimti sprendimai, kurie leistų konsoliduoti eurozonas ekonomiką. Ir Be visų šių veiksmų norėčiau dar paminėti naujo ekonomikos augimo strategiją, kurioje prioritetas yra užimtumas ir kvalifikuotų darbo vietų kūrimas. Būtent apie tai bus kalbama vadovų taryboje ir ši strategija buvo pristatyta komisijos dokumente paviešintame kovo trečią dieną. Šie pasiūlymai bus išanalizuoti, ypač pavasario vadovo taryboje tai bus padaryta ir daugiausia dėmesio bus kreipiama strateginiams tikslams, į kuriuos komisija atkreipė dėmesį savo atkreipė dėmesį. Na ir čia paminėčiau užimtumą, mokslinius tyrimus, investicijas į šią sritį, e, kova su klimato kaita, kova su mokinių e, mokyklos nebaigimu, tokiu fenomenu, kai mokiniai nepabaigia mokyklų. Taip pat ir valdymo klausimas Jis išplaukė iš įsigaliojusios Lisabono sutarties. Šis klausimas yra susijęs su lyderystės klausimu. Koks vaiduo čia tenka, tenka vadovų tarybai, komisijai, kuri be kita ko atlieka ir priežiūros funkciją. Taip pat, aišku, ir Europos parlamento kontrolės funkcija. Štai visi šie klausimai bus aptarimi vadovo taryboje ateinantį savaitgalį. Taigi kalbėsime apie kovą su klimato kaita, apie tai, kad Europa čia turėtų išlikti lyderę pasauliniu lygiu ir Europa turi išsaugoti šią lyderystės funkciją. ir turime nedelsint viską pradėti. Vadovo taryba turi nurodyti konkrečius skaičius, konkrečiai vardyti, ką turime padaryti uh, per ateinančius metus. Taip pat turime padėti ir besivystančiam šalims kovoti su klimato kaita. Tai yra išsivyščiusių šalių prievalė, solidarumo prievalė. Tokiu būdu galėsime sukurti gerelės, geresnės prielaidas laiduosinčias Kankūno konferencijos sėkmę. ES čia tenka didelė atsakomybė, lyderio vaidmuo ir tai, kas buvo pasiekta Kopenhagoje, to nebūtų pasiekta, jeigu mes nebūtume 27 valstybės narės susitarusios tarpusavyje. Na ir dabar svarbu, kad Kankūne būtų primti teisiškai privalomi sprendimai ir įsipareigojimai. Būtent iš šios klausimus gilinsis vyriausybių ir valstybių vadovai savaitgali. Na, ateinančios dienos tikrai bus intensyvės, įdomios. Galbūt dar sėki sugrįžime prie Graikijos ir, ir jos finansų klausimo. E, Graikijos valstybinio įsiskolinimo refinansavimo. Nebejoju, kad apie tai taip pat kalbėsime, nes tai siejasi ir su ES politiniais įsipareigojimais, kurie buvo išsakyti e, kovo 11 dieną. Tai yra, kad reikia remti eurozonos stabilumą. O tai reiškia, kad reikia patvirtinti konkrečias priemonės, kurios leis užtikrinti eurozonos stabilumą. Taigi, vadovų tarybos posėdėje šie klausimai be abejo bus labai aktualūs. Labai ačiū už pranešimą visos tarybos vardu, o dabar kviečiu Europos komisijos pirmininką Žoze Manuel Barosą. Ačiū, ponė pirmininkė, garbėjai nariai, ponės ir ponai. Iš ties mums e, suteikta puikia savalaikė proga susitikti prieš pavasario vadovų tarybą. Mūsų laukia daug iššūkių. Tam, kad galėtumėm juos priimti, reikia ir Europos parlamento palaikymo. Be kitako noriu padėkoti Europos parlamentui už jo rezoliuciją dėl Europa 2020 patvirtinta Strasbūrė prieš dvi savaitės. E, būtent ši strategija susilaukė didelės frakcijų paramos. Taip pat norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Ispanijai, kuri parėmė Europą 2020 strategiją jos palaikymas išsakytas įvairiose tarybos struktūrose ir ministrų tarybose. O dabar e, atėjo laikas vadovų tarybai, kuri turi imtis dviejų uždavinių. Pirmiausia, pademonstruoti, kad reaguoja į šios dienos poreikius ir antra, kad dirba rengdama Europos strateginę struktūrą ir tikslus. Krizė mums atnešė susirūpinimą keliančių problemų mūsų piliečiams, verslui, dirbantiesiems matote, kad krize atnešė tam tikrų apribojimų, e, kuriuos ES turi panaikinti ir užtikrinti finansinį stabilumą. Apie tai kalbėsiu vėliau. Tačiau Europa neturi suklysti. Ji neturi e, dabar visų jėgų mesti į pirminius e, klausimus, pamirždama ilgalaikę perspektyvą ir iššūkius susijusius su mūsų ūkio ateitimi ir klimato kaita šiame parlamente kartu tarėmės dėl strategijos Europo 2020. Jūsų įnašas buvo be galo vertingas. E, savo pasiūlymuose atspindėjote savo ambicijas ir sieki užtikrinti tvarų augimą. Tai bus atspindėta ir vadovų tarybos išvadose. Na, o mūsų siekių apimtis turėtų būti tokios pat kaip ir ambicingi siekiai. Jos turi būti nuoseklios. Mes turime žmonėms paaiškinti, kad mūsų veiksmai pakeis susidariusią situaciją. Taigi labai svarbu Europos vadovų tarybai šią savaitę susitarti dėl aiškių tikslų. Komisijos pateikti tikslai buvo labai atidžiai pasirinkti. Tarp jų yra užimtų didinimas, didesnės investicijos į mokslinius tyrimus, inovacijas 2020 strategijos įgyvendinimas, produktivumas ir kova su skurdu. Šie tikslai yra pagrindiniai prioritetai, įrodantis, kad ES e, ir toliau gyvendina reformas reikšmingiausiose sritise. Jie atspindi ir politinę valią spręsti pagrindinės problemas. Aišku, tikslai turėtų būti pasiekiami, tačiau jie turėtų reikalauti stengtis labiau nei dabar. Reikia kad valstybės narės pripažintų pokyčių poreikį. Tai e, kalbė, apie tai kalbėsiu ir vadovų taryboje, kviesdamas netidėliotinai imtis reformų tam, kad mūsų ūkis ir visuomenė taptų labiau visą apimantis ir tvaresni. Tai reikalauja konkrečių priemonių, siekiant didinti augimo tempus, spręsti susidariusias problemas. Mums reikia nacionalinių priemonių nacionalinėms problemoms spręsti, išplaukiančių iš nacionalinių aplinkybių, aišku, laikantis subsidiarumo principo, bet tos priemonės turėtų atitikti ir bendrasias europinės priemonės. Praeita krizė mums, priver, mums privertė suvokti, kad esame tarpusavyje priklausomi visos pasaulio valstybės yra priklausomos viena nuo kitos. Taigi turime veikti bendroje sistemoje, kurią turėtų remti ir e, spartinti europinės priemonės, kurios yra pateiktos dokumente kaip iniciatyvos. Jos įrodo, kad europinių lygmenių ėmėme spręsti problemų susijusių su skaitmeninė darbo atvarkė, išteklių efektyvumu, e, mokslinių tyrimų politika. Tokiu būdu europinės priemonės prisidės prie nacionalinių priemonių sėkmingumo. Turėdami Lisabono sutartį galima pereiti prie naujų požiūrių į ekonominį koordinavimą. Mes dabar turime reikiamą laisvę imtis nacionalinių priemonių, turėdami aiškę europinę perspektyvą ir būtent europiniu lygmeniu galėtumėm paskatinti ekonomikos atsigavimą būtent tai ir yra tikrasis išbandymas vadovų tarybai. Mane įkvėpė neformalios vadovų tarybos rezultatai ir tikiu, kad šioje formalioje taryboje bus pasakytas taip siekiui priimti iššūkius ir juos atlaikyti kartu. Kalbant apie klimato kaitą, žinau, kad parlamentui artima mano nuomonė, jog šį klausimą reikia spręsti dabar jo netidėliojant. ES ir toliau e, išlaiko savo įsipareigojimus dėl e, išmetamų dujų kiekio mažinimo, laikomės ir kitų įsipareigojimų pakete. Taigi, pasibaigus Kopenhagos aukščiausio lygio susitikimui turime vėl imtis iniciatyvos ir laikytis aiškios linijos. Komisija yra pateikusi komunikatą, kur išdėstyti žingsniai, kuriuos reikia žengti rengiantis tarybos atsiprašau, tarptautinėms dėryboms. Taip pat buvo pateikti mūsų pasiūlymai Kankūno aukščiausio lygio susitikimo atžvilgių, siekiant vis dėlto susitarti. Kijoto turėtų būti ir toliau darbo atvarkėje, turėtumėm ir toliau apie tai kalbėti su visuomenė, su kitomis valstybėmis, ypač besivystančiomis, o mes savo ruoštų turėtumėm laikytis įsipareigojimų dėl pirminio finansavimo. Aišku, nepamirškime paketo 2020-2020 susijusio su ekonomikos modernizavimu ir reforma e, numatyta 2020 strategijoje. Tai aišku, kad e, Europai reikia politinės lyderystės ir veiklo, veikimo. Esu įsitikinęs, kad sugebėdami veikti ryštingai parodysime Europos piliečiams, kad esame įsipareigoję sukurti jiems uh, patikimą ir tvarę ateitį. Aišku, uh, vadovų taryboje bus aptarinėjami ir didžiojo dvidešimtuko kito posėdžio klausimai. E, tas posėdis įvyks e, Kanadoje. Taigi tai įrodo, kad klausimai spręstini pasaulio lygmenių. Garbėjai nariai, finansinis stabilumas, ekonominė ir finansų padėtis Graikijoje nebus pagrindiniai šios vadovų tarybos klausimai, tačiau atvirai prisipažinsiu, neįsivaizduoju, kad valstybių ir vyriausybių vadovai m, mm, išvengtų šių klausimų aptarimo. Taigi, aiškiai išdėsiu komisijos poziciją šiuo klausimu. Graikija šiuo metu a, bando taisyti perviršinį deficitą ir jį ženkliai sumažinti. Tai yra esminis elementas Graikija ėmėsi atitinkamų priemonių. O konkrečiai e, šiais metais bandoma sumažinti deficitą 4 procentais nuo BVP. Tokia fiskalinė priemonė atitinka ir komisijos bei tarybos rekomendacija, kurią patvirtino taryba, ECOFIN taryboje 16 kovo. Taigi Graikija ir toliau imsis e, fiskalinių priemonių, kad nuosekliai numaž, sumažintų įsiskolinimus per skolos finansavimą. Vasario 11 dieną valstybių ir vyriausybių vadovai pasakė, cituoju, kad e, Europos valstybės imsis bendrų koordinuotų veiksmų, jeigu jų reikės, kad užtikrintų visos Europos, e, eurozonos finansinį stabilumą. Citatus pabaiga. Komisija mano, kad eurozonoje reikia sukurti priemonę, leisančią imtis koordinuotų veiksmų ir ga, galėsančią padėti Graikijai, jeigu to reikės. Reikia aiškiai konstatuoti, kad tokio mechanizmo sukūrimas nereikš, kad e, tas mechanizmas bus automatiškai taikomas. Jo sukūrimas sėtinas su mūsų visų atsakomybė ir solidarumu. Solidarumas reikalauja abiejų pusių pastangų. Štai Graikija ėmėsi ekonominių pastangų, o mes, jai talkindami, padėsime ne tik pačiai Graikijai, bet ir prisidėsime prie visos eurozonos stabilumo. Koordinuotų veiksmų sistemą reikia suvokti kaip saugiklių tinklą, kurį būtų galima panaudoti tuo atveju, kai buvo panaudotos kitos krizės išvengimo ir likvidavimo priemonės, kai nebegalima politinių vietinių lygmenių tos krizės panaikinti. Tai būtų galimas sprendimo būdas sustiprinsantis eurozonos vienybę ir veiklos nuoseklumą. Mūsų ekonomikai reikia stabilumo, eurozonai reikia stabilumo. Svarbu, kad mūsų gebėjimai tą stabilumą užtikrinti būtų toliau stiprinami ir kai kurie e, instrumentai turėtų būti nustatomi tarp vyriausybinių lygmenių, nenukrypstant nuo bendrųjų sistemos elementų. Garbiai parlamentarai, aš esu įsitikinęs, kad prisimdami tokį iššūkį mes prisimame didelį užduotį, e, pareikalausiančią iš Europos vadovų e, atsakomybės ir ryšto. Taigi svarbu siekia užtikrinti finansinio stabilumo principo įgyvendinimą, suvokti, kad tai yra eurozonos esmė, tai yra euro projekto pagrindas. Aš manau, kad klausimą išspręsime atsakingai solidarumo dvasia. Būtent toks yra europinis sprendimų prieimimo būdas. Ačiū. Ačiū gerbiamas Europos komisijos pirmininkė už tokį pareiškimą. O dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams. Pirmiausia, Europos liaudės partijos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkas Josef Dol. Gerbiamas pirmininkė, mėlyjei kolegos. Europos liaudės partija tikisi, kad Europos vadovų taryba nedviprasmiškai patvirtins, kad ES išliks solidari kai tik reikės dalintis atsakomybę. EPP frakcija taip pat žiūri į valstybių ir vyriausybių vadovus, tikėdamasi, kad jie parengs veiksmų planą, kaip išbristi iš krizės, kaip jos yra pasirengusios bendradarbiauti, kokios yra raudonosios veiksmų plano gyjos. Jie yra pasirengę e, kovą su nedarbu ir ekonomikos nuosmukiu paversti e, konkrečiais veiksmais Turi būti kalbama apie švietimo gerinimą, apie profesinį ugdymą, paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms, kovą su skurdu. Mes visi žinome, kokiu rezultatu buvo pasiekta šiose srityse anksčiau. Visi žinome, kad 2000 metais e, Lisabonos strategijos prioritetus pasirašė visos valstybės narės. Tačiau Europai nepavyko pasiekti tų tikslų ir e, besiekdami tų tikslų mes išvaisime labai daug metų. Matome, kad tai, ko siekiame mes, buvo pasiekta už ES ribų. Mano frakcija tikisi, kad Europos vadovų taryba nustos kalbėti ir rimtai įvertins mūsų pasiektus ekonomikos tikslus, vadovaujamasi komisijos e, strategijos 2020 pasiūlymais. Europos parlamentas gaus tos strategijos pakoreguota versija birželio mėnesį. Per pasarąsią savaitę Europoje labai daug kalbam apie solidarumą. Tai yra Europos architektūros pradžia ir pabaiga - solidarumas. Solidarumas e, veiksmingai demonstruojamas nuo pat finansų krizės pradžios ir negalime tikėtis, kad mūsų draugai graikai išgyvens be solidarumo. Žinome, kad ir kitos ES šalis kenčia nuo krizės. Europos taryba turi rasti bendrijos masto sprendimą. Būtent tai turi būti numatyta. Turi būti gerbiamas Europos taisyklės, turi būti galvojama apie bendrijos masto paramos mechanizmus. Galbūt negalima čia įtraukti TVF į tą planą, bet bendrijos taisyklių visuomet e, reikia laikytis, tą privalu užtikrinti. Tokiu būdu užtikrinsime Europos finansų sistemos stabilumą ir tvarumą. Solidarumas yra vienas lasdos galas, atsakomybė yra kitas lasdos galas. Kiekviena valstybė narė neša tam tikrą atsakomybę užtikrinti, kad ji pateiks reikalingas, reikalingą apskaitą ir ataskaitas Jeigu reikia, valstybės narės turi e, sutelkti jėgas ir gražinti viešuosius finansus į teisingą kelią, kad ir kokios žiaurės priemonės būtų reikalingos. Kitaip tariant, taip, Europa privalo pademonstruoti solidarumą su, Grusija, Europa, su, su Graikija. E, Europa turi e, reikalauti, kad Graikija suprastų, kas yra reikalinga. Ji turi imtis netidėliotinų priemonių artimiausių metų ir vidutinės trukmės laikotarpių, kad e, tas kitų valstybių narių solidarumas atneštų naudos. E, mes suprantame, kad tos priemonės pirmiausia privalo būti deramai gyvendintos. Krizė reikalauja mūsų pačių pasikeitimo ir pirmieji pokyčiai turi įvykti komisijoje. Aš reikalauju, kad komisija autoritetingai atliktų savo vaidmenį, taip kaip numatyta sutartyje stabilumo paketas turi būti įgyventas. Komisija turi pasirūpinti, kad tai būtų padaryta. Komis, parlamentas komisiją parems šioje kovoje. Antras svarbus pokytis yra mūsų viešųjų finansų reforma, pakeitimas, valdymo pakeitimas. E, šiuo sunkiu laikotarpiu visi supranta, kad e, negalima koreguoti tik savo politikos, negalvojant apie tai, ką daro kiti Pastaruoju metu, krizės metu ir apskritai per pastarosius dešimt metų mūsų veikimo priemonės neretai buvo ribotos. Mes, kol dar ne per vėlų, turime reikalauti, kad valstybės narės susitvarkytų biudžeto politiką ir fiskalinę politiką. Čia e, negalime įvesti bendrijos valdymo solidarumo principas bus teisingesnis ir sažiningesnis, bet to jis e, išplauks natūraliau, jeigu tokia gera politika bus vykdama. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas tarybos vadovė, tikimės, kad bus keliamos iniciatyvos tą kryptimį. Mano patirtis rodo, kad krizės metu pavyksta pastumėti visą mechanizmą į priekį. Ir krizės laikotarpis yra tas metas, kai turi būti demonstruojama politinė drąsa. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė Dolė, o dabar progresyvaus socialistų ir demokratų alijanso vardu jų pirmininkas Martinas Šulcas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vadovo taryboje visiškai aišku bus, be kitako, kalbama ir apie krizę Graikijoje. Herald Tribune šiandieną pagrindinėme straipsnėje parašė įdomų sakinį. Tai yra, cituoju, Graikija pažadėjo padaryti savo namų darbus ir e, išlyginti biudžeto deficitą. ES valstybės narės, e, eurozonos nariai reikalauja, kad Graikija tai padarytų, nes tai esą yra solidarumo prielaida. International Harold Tribune rašo, kad Graikija tai ir padarė. O kas savo namų darbų nedaro, tai yra eurozonos narės, ypač Vokietijos federalinė respublika, kuri atsisako laikyti savo pažadų. Tai yra svarbiausias dalykas. Komisijos pirmininkas labai teisingai kalbėjo apie saugos tinklą. Juk nekalbame apie tai, kad Prancūzijos, Vokietijos, Italijos ar kokios nors kitos valstybės narės mokesčių mokėtojų pinigai būtų perduoti į Graikijos kasą. Ne, sas, ne apie tai eina kalba. Kalba eina apie tai, kad padėtume Graikijai pasiskolinti iš tarptautinių finansinių rinkų pinigų už normales palūkanų normas. Normaliai jos siekia 3-5 procentus, o dabar spekulacijų ir nepakankamai solidarumo dabar Graikijai tenka mokėti 6,5 procentų. Ir tai konkrečiai reiškia, kad Graikijos taupimo priemonės, tiesą sakant, reikš, kad sutaupytos lėšos atiteks tarptautinių spekuliantų tarptautiniams specialiantams. Tai reiškia, kad yra apiplėšiami graikai. Tai neprotinga, neprakinda be, kata, be kita ko, kad tokiu pavyzdžiu bus sekama, jeigu bus pasimokyta, kad dėl nesolidarumo galima spekuliuoti prieš eurozonos šalį ir spekuliuoti, spekuliuoti taip, kad galiausiai pagelbėti turi ne eurozonos nariai, o tarptautinis valiutos fo, fo, fondas, tai Graikija bus tik pirmojo pavyzdžio, nes po to spekuliantai užsipuls Italiją, Junktinė karalystė ir Ispanija. Ir jeigu nenorite, kad šis graikas, gaisras išsiplėstų, raginu elgtis solidariai graikų atžvilgiu. Todėl solidarumas Graikijos atžvilgių ir tai beje reikia pirmiausia pasakyti Vokietijos federaliniai kancleriai yra ne pagalba, kurią šiaip duodi kaip išmalda, o protingas veiksmas, proto balso įtakotas veiksmas. Todėl dabar negalima nusiplauti rankų ir sakyti, tegul tarptautinis fondas padeda. Ne, komisija yra tas organas, kuris turi pateikti pasiūlymų, kaip užtikrinti eurozonos stabilumą. Mano manimu, komisija suformulavo gerų pasiūlymų ir todėl siūlyčiau vadovų tarybai į juos atsižvelgti. Ir be kita ko manyčiau, kad nereikia kreiptis į Traptautinį valiutos form, fondą. Kam? Aš manau, kad eurozonoje mes patys sugebėtume išspręsti problemą. Ir beje, mane labai nustebino tai, kad Angela Merkel dabar jau mini Tarptautinį valiutos fondą. Vokietijos federalinis bankas. Tai yra vokiečių konservatoriams jis yra tas pats, kas katalikams, katalikams Vatikanams rašo, kad kad tarptautinės valiutos fondo indėlis sprendžiant uh, e, infrastruktūrinės problemas, pavyzdžiui, rekapitalizuojant uh, negalėtų derinti su savo kaip valiutos banko mandatu. Ir būtent tai čia čia citivau Vokietijos federalinį banką, o Vokietijos kanclerė priešingai nei jos finansų ministras mano, kad problemą turi išspręsti tarptautinis valiutos fondas. Tai yra netinkamas būdas dabar mums reikia signalo tarptautinėms finansų rinkoms. Tai yra, reikia aiškiai padaryti, kad spekuliuotkit kiek norit, solidarumo eurozonoje nepakirsit. Ir tik tais tuomet, kai bus išsiųstas šis signalas, tuomet bus nu, nutrauktas spekulacijos. Įsivaizduokite, tai kokio masto yra tos spekulacijos, parodo pasikeitimo kredito rizika sandori. Dabar yra sudaromi uh, draudimai tokiam atveju, kad e, sudegs mano kaimyną namas. Jeigu kaimyną namas sudegs, tuomet bus išmokėta draudimo premija man. Taigi San Florians principas, tai yra San šventas Florianė, nes apsaugok mano namą, tegul sudega kaimyno namas, tai, tai nereikia ES vadovauti šiuo principu tai pakerta solidarumą eurozonoje. Ir turime apsispręsti galiausiai, ko norime. Ar norime europinio solidarumo, ar norime pasiduoti savo draugelius, taip sakant, įtakai. Wolfgangą Münchauną noriu pacituoti iš Financial Times Deutschland. Tai nėra socialistinis laikraštis ir jis nėra socialdemokratas, tačiau cituoju. Mes Financial Times Deutschland rašo, kad mes dabar atsidurime tokioje situacijoje, kai yra europinės būtinybės, kurios susikirta su vokiečių populizmu. Ir mes tokioje situacijoje turime apsispręsti ir pasirinkti europinės būtinybės. Ačiū. Labai ačiū. Gerbiamasis pirmininkė Šulc. Į, į grupį... O dabar Alde vardu pirmininkas e, Ferhyštas. Ačiū, pirmininkė. E, aš esu įsitikinęs, jog visi, visos frakcijos gali padaryti vieną išvadą galbūt ne euroskeptikai, bet kitos visos frakcijos turbūt galime padaryti štai tokią išvadą. Mums reikia aiškaus mąstymo vadovų taryboje, nes savaičių savaitės vyko mūšiai labai aktyvus debatai dėl to, ką reikia daryti, bandant išgelbėti Graikiją, o Europos vadovai tarsi abejoja, tarsi žingsniuoja vietoje, nors klausimai jau seniai suformuluoti. Ir dar, ponė pirmininkė, man susidaro įspūdis, kad per keturias dienas tarybos nariai daugiau pa, e, pakenkė Europos projektui nei visi euroskeptikai per pastaruosius ketverius metus. Vienintelis dalykas tokiai žalai panaikinti būtų priimti tvirtą sprendimą komisijos pasiūlymo pagrindu. Džiugu, kad pirmininkas Baroso šiandieną pareiškė, kad tarybai siūlys galimą sprendimą ir čia galiu pritarti ponui Dol dėl to, kad tai turėtų būti bendrijos, sąjungos sprendimas, europinis sprendimas. Tai negali būti sprendimas reikalaujantis papildomų lėšų iš mokesčių mokėtojų, kad paskui jie galėt, galėtumėm padalinti Graikijai Mums reikia europinės priemonės, leisančios sumažinti palūkanas Graikijos valstybės obligacijoms. Ir geriausias būdas tai padaryti, neizoliuojant Graikijos, bet tai darant Europos lygmenių, nes Europa turi likvidumą ir patikimumą. Tai yra mūsų principai. Europa yra patikima, jos valiuta yra likvidi ir tai galėtų padėti sumažinti Graikijos obligacijų palūkanas, o mokesčių mokėtojams Graikijos problema nekainuotų ne cento šiuo metu, ponė pirmininkė. Valstybių situacija labai skiriasi. E, Deficito prasme nuo 3 procentų Vokietijoje iki 6,5 Graikijoje. Taigi mums reikia europinio sprendimo. Kita priežastis, kodėl jo reikia, yra tai, kad Graikija daro pastangas pati, tačiau ją reikia padėti. Jeigu mes nesumažinsime palūkanų normų, tai visos graikų pastangos, visa tai, kas bus laimėta, vėlgi finansinė prasme atsidurs spekuliantų kišenėse. Mes turime žiūrėti, kas bus naudos gavėjas - ar spekuliantai, ar kapitalo rinkos, ar mokesčių mokėtojai. Kas e, susikraus tuos pinigus likusius sumažinus? E, palūkanų normas. Priemonės turėtų būti prasmingos, efektyvios, pakankamos, taigi remiame tai, jog parlamentas pritartų komisijos pozicijai. Tikiu, kad tarybos nariai uh, tylės ir pasirašys jo reikiamoje vietoje. Ačiū. Harms. Dėkuoju pirmininkė Ferhofstadt, dabar žodis Rebekai Harms, žaliųjų frakcijos pirmininkiai. Dėkuoju Pone pirmininkė ir germi kolegos, norėčiau trumpai priminti jums apie tai, kai dar visai neseniai, kai bankai Europoje atsidūrė bėdoje, kai per trumpą laiką, kartais net per vieną naktį buvo primami sprendimai išgelbėti tuos bankus. Ir, o dabar mes kalbame apie tos pagalbos sąlygas. Bet tiesą sakant, neišsiaiškinta, kokiamis sąlygomis reikia, esant reikia gelbėti bankus, kokios yra paramos gražimo um, sąlygos. To mes viso to dar neišsiaiškiname iki dabar. O dabar jau savaičių savaitės, mėnesius mėnesius diskutuojama apie krizę Graikijoje, tačiau ES vis dėlto neprisiverčia pasijudinti ir padaryti tai, ką reikia padaryti. Man net tai verčia susigėsti ir kaip Vokietijos atstovė Europos parlamente, ponė Langinai, nenutraukinėkite manęs, aš mm, labai gėdinusi ir už Vokietijos vyriausybės sprendimus perskaityti laikraštį apie tai, kad Briuselėje įvyks ypatingas vadovų susitikimas tik tais tam, kad būtų priimtas sprendimas dėl Graikijos atsižvelgiant į ponios Merkel norus ir ketinimus tam, kad ji galėtų grįžti į Berliną kaip laimėtoja, nekalbant apie, nekalbant apie kitus alternatyvius sprendimus, tai tai tikrai verčia susigėsti. Ir ponė Langenai, ypač jūsų Vokietijos delegacijų vertėčiau pamastyti apie tai, ar tai teisingas elgesys. Mes čia dabar kalbame ar būti ir nebūti, reikia ir nereikia solidarumo Europos Sąjungoje. Bet tiesą sakant, kanclerės sprendimas yra įtakotas rinkimų vienoje federalinėje žemėje. Man atrodo, tai yra pernelyg populistiška. Ir manau, kad dabar vadovų taryba ketvirtadienį ir penktadienį tiesiog prims teisingą sprendimą, kaip elgtis krizės Graikijoje akivaizdoje. Kadangi taip atidžiai sėkiau diskusijas Vokietijoje ir kadangi praeitą savaitę lankiausi Graikijoje ir kadangi manau, kad noriu aiškiai pasakyti piliečiams Graikijoje, Vokietijoje ir apskritai Europos Sąjungoje, tai solidarumas Europos Sąjungoje uh, veiks tik tuo met, jeigu tai nebus vienpusio eismo gatvė. Ir lankydamasi Graikijoje pastebėjau, kad dabar graikai, graikijos piliečiai turi šansą pasiekti, kad jų valstybė veiktų geriau. Ir tai galbūt yra šansas visai Graikijai. Ir todėl turėtume pademonstruoti solidarumą, nestumdami papandrėjos į dar didesnės reformas, negu kad jis pažadėjo, nes tikrai graikai to nenusipelnė. Na ir kadangi man tenka iš taip arti susidurti su populizmu, kadangi laikau jį didelę grėsmę, todėl, sakyčiau, turėtume pripažinti, kad bendra valiuta, bendri pinigai euro išsilaikys tik ilgainiui, tik tais tuomet, jeigu europiečiai suvoks, jog būtina integruoti jų ekonomikos politiką. Nes tiesą sakant, konkurencinės kovos tik sukelia tokias krizės kaip dabar. Aš nebejoju, kad kovas ateityje tęsis. Pone Langenai, svarbu piliečiams uh, paaiškinti, jog integracija yra būtina. Mums buvo labai sudinga tai padaryti, kai kalbėjo apie Lisabono sutartį. Labai džiaugiamės, kad ji dabar, dabar jį įsigaliojo. O kai dabar jau kilo pirmasis iššūkis po Lisabono sutarties įsigaliojimo, dabar laimi populizmas, laimi um, plėtkų spauda ir Manau, kad ekonomikos politikos integracija, būtinybė tai daryti, būtent tai yra tie klausimai, kuriuos turime aptarti, elgdamiesi toleregiškai. Tai turi lemti mūsų sprendimus, o ne bulvarinė spauda, nes kitaip, tarkim, Vokietijos bulvarinė spauda rašys Merkel grįžo pralaimėjusi Briuselyje, euro bus panaikintas ir taip toliau. Manau, kad Vokietija uh, e, elgis neteisingai, o ponas Sarkozy elgsis protingiau negu pane Merkel. Ačiū, ponė Harms. Dabar Europos konservatorių reformantų vardu ponas Michal Tomaš Kaminski. Pone pirmininkė, Čia, Europos parlamento salėje, vyksta diskusija apie Graikiją. Nors oficialiai šis klausimas į Europos vadovų tarybos darbo atvarkę nėra įtrauktas. Norėčiau išreikšti pagarbą Graikijos vyriausybei. Ten gatvėse vyksta protestai. Tai vyriausybė, kurios rinkėjai ėmėsi e, veiklos, demonstracijų. E, o Europoje kalbam apie solidarumą ir racionalizmą. Nesislėpkime populizme. Aš norėčiau išleisti, išreikšti e, džiugesį, kad ne visi ES vadovai pasiduoda populizmui. Graikijai reikia solidarumo, nes Graikija yra sukurta solidarumo pagrindu. Tačiau mes negalime leisti nei vienos valstybės politikui traktuoti ekonomikos politiką kaip tam tikrą e, laisvai stumdomą vežimėlį parduotuvėje. O Graikijoje atrodo tas vyksta. Reikia ateityje nustatyti griežtas taisyklės valstybės narėms. Jos turi, būti, turi vykdyti protingą, racionalią ekonomikos politiką. Jeigu ekonomikos politika bus sukurta be racionalumo pagrindo, ji niekada neišsilaikys. Deja, aš turiu pasakyti, kad jau šiandien aiškiai matome, kad ideologija ir politika yra iškeliamos virš ekonomikos. Tai apgailėtina. Aš manau, kad Graikija į, prie eurozonos prisijungė per anksti, bet būtent dėl to, kad politika paėmė viršų prieš ekonomiką. Ji buvo įsileista, tačiau aš tikiuosi, kad Europos komisija, vadovaujant ponui Baroso, dirbs kaip Europos solidarumo sargas ir Europos ekonomik, tvarkos blaivaus proto įtvirtintoje. Mums reikia solidarumo ir proto. Pone pirmininkė, matydami šiandienos ekonomikos krizę, neturėtume pradėti ieškoti vaistų, kurie ją tik pablogins. Dar daugiau biurokratijos, dar daugiau reguliavimo mums tikrai nepadės Europoje kad išauktų mūsų konkurencingumas. Mes negalime leisti, kad laisvoji rinka būtų perimta biurokratų. Mes turime gerbti skirtumus tarp ekonomikos politikos ir socialinės politikos. Mes turėtume gerbti kultūrinius ir istorinius bei kitokius skirtumus tarp atskirų valstybių narių. Taigi, taip solidarumui, palankiam Graikijai Ir dar kartą noriu išreikšti didelę pagarbą Graikijos vyriausybei. Ačiū. Ačiū, ponė Kaminski. Dabar GUE NGL vardu Lotarbiski. Pone pirmininkė, gan reta, kai, kad sutikčiau su komisijos pirmininku ir tarybos pirmininku, tačiau jeigu jie abu ragina elgti solidariai, Graikijos atveju ir jeigu jie perspėja dėl nacionalinio populizmo, tai su jais sutinku. Visai neseniai ponas Baroso Strasbūrė garsiai dalinomėsi mintimis apie tai, ar apskritai nereikėtų uždrausti plačiausią maską to tarptautinės finansinės spekulacijas. Na, ir tiesą sakant, iš tikrųjų, valstybių ir vyriausybių vadovai neįtraukė svarbiausių klausimų į savo darbo atvarkės įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Aišku, strategija 2020 yra svarbi, tačiau taip, kaip ją suformulavo komisija, ji neįtikina mano frakcijos, nes tiesą sakant, ji remiasi nepasiteisinusią konkurencingumo ideologiją, kuri ir sukėlė krizę. Mes norime tokios strategijos Europoje, kuri pirmenybę teiktų ekologiniams ir socialiniams metimams, o ne kon ekonominiai konkurencija ir nuo šių dalykų ši strategija labai toli nutolusi, bet vis dėlto, jeigu uh, pavieniai Vokietijos vyriausybės vadovai dabar atsistoja ir pasisako prieš privalomo pobūdžio strategijų 2020 tikslus, pavyzdžiui, žimtumo kvotas, investicijas į mokslinius tyrimus, kovą su skurdu. Ir pasakytina, kad dabar tai daroma kovo su skurdu metais. Tai tuomet galiu pasakyti, kad greičiausiai šios mintis nelaimės vadovo taryboje ir tuo galiu pasidžiaugti. Labai ačiū. Toliau Niki Cavelę, EFD vardu. Pone pirmininkė, mano tevinė Graikija panaši Kalifornija. Malonus klimatas, ir tai, jog mes gyvename iš mūsų žemės, mūsų miškai tiesa sudega kaip ir miškai Kalifornijoje, pas mus vyko olimpinės žaidynės, lygiai kaip ir Kalifornijoje. Na ir galiausiai, kaip ir Kalifornija, susidurime su tomis pačiamis problemomis. Todėl, ponė pirmininkė, man kyla štai koks klausimas. Jeigu, tarkim, dabar Kalifornijai kiltų problemų dėl kreditų, Tai kaip tuomet elgtųsi centrinė JAV vyriausybė? Ar jie leistų spekuliantams elgtis kaip nori ir sakytų, na taip, ekonomikoje galioja tokios žaidimo taisyklės, o galbūt priešingai JAV vyriausybė imtųsi spręsti šią problemą. Ar mes ES turime centrinę vyriausybę ar ne? Na taip, aišku tik 2 procentai viso Europos ekonominio pajėgumo tenka Graikijai. Ir kągi, tai negi čia dabar Graikija sukūrė tokią rimtą problemą ir grėsmę eurui, Europos Sąjungai. Visiškai aišku, kad čia tiesiog yra išbandymas. Tokiu būdu yra išbandomas tiek euroatsparumas, tiek ir Europos gebėjimas apsiginti. Pažiūrėkime, ką mes pasiekime. Prieš 30 metų buvau e, tarnautoje nedidelėje tarnyboje, dirbau Briuselėje ir tuo metu man buvo labai aktualus vidaus rinkos klausimas. Vidaus rinką dabar jau turime, turime ir euro, bet tiesą sakant, nieko daugiau kaip ir nepasiekime todėl aš esu tarp euroskeptikų. Tikiuosi, kad rytoj mums pavyks parodyti, jog tikrai pasiekėme ką nors bendro. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Toliau Zoltan Botso, e, nepriklausomų parlamentarų vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Kai kurie anksčiau kalbėjusieji kalbėjo apie geriausią Graikijos problemos, problemos sprendimo būdą. Visi turbūt apie tai kalbėjo. Pirminkė Baroso, šio klausimo neįtraukėte į darbo atvarkę vadovų taryboje. Ar tai nėra veidmainiška? Juk ne tik Graikija patiria problemų. Praeitais metais Vengrija buvo ant bankroto ribos dėl rimtų vyriausybės klaidų. Buvo patvirtintas biudžetas, e, kuris e, neigiamai atsiliepė viso šalies gyvenimui. Taigi Jūs turite kalbėti apie pamokas, kurias galėjome išmokti iš finansinės krizės Kažkas sakė, kad tai yra tikra, tikra pamoka. Po to, kaip griuvo Berlyno siena, matome, kad žlunga Wall Streetas. Mes turime peržiūrėti savo finansų sistemą, nes tai tapo atskira institucija e, ekonomikos ramščių. Ačiū, ponė Balco. Toliau kiti kalbėtojai. Pradėsime nuo Jose Manuel Garcia Margalio. Ačiū pirmininkė. E, gerbiamasis e, tarybos pirmininkė, turbūt žinote, kad mūsų partija e, norėjo padėti pirmininkaujančiai Ispanijai ir toliau to norime, bet su sąlyga, jei jūs peržiūrėsite savo prioritetus ir suteiksite e, sąjungai daugiau įgaliojimų. E, ką turiu omenyje? Kalbu apie galimas alternatyves investicijas ir jas reguliuojančias nuostatas. Turite užtikrinti jų patvirtinimą. Sąjunga, kuri yra kitų valstybių prior, priešakyje, turi priimti sprendimus kuo greičiau. Dažnai e, taryba laikosi konstruktyvaus požiūrio, atsiprašau, konservatyvaus požiūrio į komisijos e, labiau reformatoriškus pasiūlymus pirmininkaujančioji valstybė turi priimti sprendimą dėl priežiūros nuostatų. E, kažkas sakė, kad daugiau priežiūros reiškia daugiau Europos. Tačiau čia aš pritarčiau parlamento pozicijai. E, Negalime suteikti kitoms pasaulio valstybėms įsiveršti į priekį, tuo tarpu, kai Europoje daug kas būtų griežtai reguliuojama. Kitas aspektas - dėl prevencinių priemonių. Pirmininkaujančioji šalis turbūt žino, kad buvo pateikta 14 e, atitinkamų priemonių planų, tačiau tai yra biurokratiniai bandymai aprašyti situaciją. Jeigu neveiks ekonomika, nebus e, balanso ir atitinkamai viešosios sąskaitos bus probleminės. Mes turime nustatyti privalomas nuostatas, reikia naujų minčių valdysenos rytise, e, buvo apie tai kalbėta ir sakyta, kad reikia daugiau valdysenos. Lisabono sutartis, kuri jau galioja, turi atitinkamų straipsnių, ją reglamentuojančių. Taigi noriu jūsų paklausti, ar yra dar sričių, kurias norėtumėte gilinti, ko norėtumėte siekti. Pasakykite, tada mes jums padėsime. Bet idėjos, kurios pasiklysta vakiumą, yra labai trumparegiškos. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Jūs, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Mes manome, kad tarybos išvadų projektas, su kuriuo jau susipažinome, kelia realią grėsmę Europos Sąjungai. Išvadose kalbama apie savalaikį išeimą iš palaikomųjų priemonių. E, matėme COFIN išvadas patvirtintas e, praeitą savaitę, kuriuose sakoma, kad pagalbos priemonių reikia atsisakyti iki šių metų pabaigos. O anksčiau vadovų taryba yra sakiusi, kad iki 2013-ųjų galima taikyti ekonomikos atsigavimo priemonės. Atrodo, kad Europos vyriausybių ir, ir valstybių vadovai yra optimistiškai nusiteikę, o e, dabar atsisakius tų pagalbos priemonių, nebetesiant jų iki 13 metų, e, sumažės užimtumas, augimas vėl sulėtės, tai bus ES ekonominio potencialo ribojimas ir tiesiausias kelias į nesėkmę. Taigi mums reikia pusiausviros tarp atsakingos fiskalinės politikos ir antra vertus tarp e, rinkos palaikymo bei bei um, pagristos priemonių nutraukimo strategijos. E, tokios uh, pagalbinių priemonių atsisakymo a, politikos gairės buvo patvirtintos dar praeitais metais ir manome, kad tas priemonės reikia tęsti iki 13 metų, kad 4,5 milijardo eurų galėtų pasinaudoti ES piliečiai. O toks moratoriumas yra nepagristas. Mes praeitą savaitę pasiūlėme naują Europos finansinio stabilumo mechanizmą. Aš tikiuosi, kad, Baroso, kad pirmininkas Baroso išklausys mūsų diskusijas iki galo ir jas perdos valstybių ir vyriausybių vadovams rytoj. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis gerbimai Lienai Ek. Pusantros minutės. Ačiū. Taryba rytoj susirinks tam, kad aptartų Europos, kuria iškyla milžiniški iššūkiai už ateitį. Dabar bandome išspręsti darbo krizės, e, ekonominės krizės ir klimato krizės problemas. Socialinės ir ekonominės e, priemonės yra reikalingos Europai atsigauti. Tačiau aš bijau, kad, kad ir kaip sveikintume tarybos ir komisijos pasiūlymus, jie bus per daug migloti ir nepadės pasiekti nusistatytų tikslų. Jeigu bus įgyvendinti tie veiksmai taip, kaip numatyta, tai Europa 2020 bus dar viena strategija, dar viena Lisabono strategija, kuri žlugo. Europa turėtų eiti labai drąsiai, teikdama drąsius pasiūlymus dėl valdymo. Pirmiausia, atviro koordinavimo metodas nepasiteisina, jo reikėtų atsisakyti. Vietoj to reikėtų nustatyti privalomus tikslus ir jų turėtų, e, juos komisija turėtų kontroliuoti pagal Lisabono sutartie numatytas nuostatas. Jeigu valstybės narės tenkins jiems numatytas prievalės pagal 2020 strategiją, tai mes negalėsime e, toliau švaistyti pinigų statistikai rinkti, kaip kad yra numatyta. Todėl reikėtų daugiau skaidrumui dėmesio skirti. Trečias dalykas. Komisija turėtų skelbti metinės ataskaitą su politikos rekomendacijomis parlamente. Ir kuo daugiau turėtume užtikrinti skaidrumo e, veiklos procese ir įtraukti kuo daugiau piliečių. Mes kaip Europos politikai visuomet stengiamės piliečius e, laikyti dėmesio centre, politinio dėmesio centre. Todėl matykime realybę ir paverskime komisijos kačiuką tigru, tigru su dantimis. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis gerbimas mam ponui Zyliai vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. turime kalbėti ne tik apie Graikijos atvejį, kai kalbame apie solidarumą, bet ir bendrai apie Europos politiką. Aš e, žvelgiu į tarybos e, sutarimą dėl strategijos 2020. Aš manau, kad komisijos pasiūlyme akcentuojama ne tiek ekonominė sanglauda, kiek ji turėtų būti akcentuojama. Turime viską vertinti iš finansų perspektyvos. Turime galvoti apie finansų savimo programą laikotarpį nuo 2014 iki 2020 metų. Ekonominės sanglaudos elementas šio požiūrį yra gyvybiškai svarbus. Kitaip tariant, vadinasi, nuo dabar iki tų metų mes turėsime imtis griežtų priemonių sąnglaudai užtikrinti. Kitaip, po 2030 metų atotrukis tarp valstybių bus didesnis negu jis yra dabar. Ar mes to norime? Ar taip iš tiesų suprantame solidarumą ES? Aš manau, kad Europos vadovų taryba turi labai rimtai šią problemą spręsti ir kuo daugiau dėmesio reikėtų skirti ekonominės sanglaudos tikslams. Ačiū. Dabar žodis gerbiamam Hadži Georgijų. Vienai minutiai. Pone pirmininkė. Na taip, į Graikijos klausimą labai pagristai išanalizavome labai išsamei. Dabar pakalbėsiu ir apie kitas šalis. Uh, Ponas Šulcis minėjo, kad palūkanų normos Europoje yra maždaug 3 procentai, Kiprė tuo tarpu 6 procentai ir bankai kietai laikosi savo pozicijos, nieko negali pakeisti. Aš manau, kad taryba čia turi imti žingsnių tam, kad ir kitos šalis nesidurtų tokie padėtie kaip Graikija. Du dalykai. Pone pirmininkė, bankams išmetėme milijonus tam, kad vėl būtų paskatintas ekonomikos augimas. Manau, kad jeigu valstybės tuos pinigus būtų davęs kaip paskola pirmojo būsto pirkimui, tai būtų geriau. Dar vienas dalykas. Galbūt reikėtų pakalbėti ir apie mokesčius, be kita ko tarp valstybinių sandorių apmokestinimą ir beje per minutę visiškai negali išsakyti savo nuomonės. Esi beveik juokingas, nes čia išsakai tik tais kažkokius šūkius be turinio. Grazie, è, è comprensibile, in un minuto si, non si può dire granché. Com... Ačiū. Be abejo, nes per vieną minutę labai daug neišsakysi. Tačiau dabar vis tik suteiksiu vienai minutai žodį ponui Borgecijo. E... Ačiū, ponė pirmininkė. Eurozonos valdymo sudėtingumas tampa akivaizdus visiems kasdien. Matome, kad e, ekonominės sąlygos sužalotos, o ministrai neranda reikalingų sprendimų. Mes turime ieškoti būdų pasakyti valstybėms narėms, ką reikėtų veikti, tačiau gali būti, kad toks sprendimas atsidurs Vokietijos konstitucinėme teisme. Norėčiau pasinaudoti dabar susidariusią galimybę ir e, pasakyti, kad ES tarp savo kitų finansinių priemonių turėtų skirti labai daug dėmesio mažoms ir vidutinėms įmonėms, jų atgaivinimui, nes dabar jos pamirštos. E, didžiuliai pinigai išdalinti bankams, kadangi jie pagaliau, e, kada jos pagaliau atsisuks į mažas ir vidutinės įmonės, pavyzdžiui, mano šalyje, Italijoje. Kai kuriuose regionuose MMV, e, atsiprašau, mažas ir vidutinės įmonės, e, užsidarinėja viena po kitos, todėl ES turėtų skubos tvarkas prestos klausimus. Ponas Langė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pagirti Graikiją, nes Graikijos kelias link krizės veikimo eina tik per griežtas reformas, nes visi kiti siūlyti dalykai pažeistų Europos sutartis, todėl tikiuosi tiek iš komisijos pirmininko, tiek ir parlamento, kad būtų laikomasi sutarčių ir nesiūlytų ko nors, kas paki... prieštarautų sutartims. O ponui Šulcui atsakysiu, jeigu garsiai kalbi, tai nereiškia, kad kalbi teisingai, nes spekuliantai sukėlė problemas Graikijoje. Ne, tai buvo nepakankamas valstybių narių pasiražymas laikytis augimo ir stabilumo pakto. Prancūzija ir e, Vokietija buvo tos, kurios 2004 metais davė neteisingą pavyzdį kitiems. Čia nemetokmens į Graikijos daržą, bet jeigu mes nekeisime taisyklių ir jei nebus noro ryšto laikytis savo pačių nusistatytų taisyklių, tai tuomet eurozonai ir kils problemos. O na, o dabar sakyti, kad tai spekuliantų kaldė, tai sakyčiau, tik tai trečdalis, mažiau nei trečdalis e, Graikijos e, skolos yra apdrausta dėl nemokumo. Taigi sakyčiau, čia yra išsisukinėjimas, išsiteisinimas, tol kol e, mes nesugebėsime laikytis nustatytų taisyklių, tai tuomet kils problemos ir ne finansų ministrai bus kalti čia yra veikiau akmuo į vyriausybių, nacionalinių vyriausybių daržą, kurios nesilaiko nustatytų taisyklių. Ačiū. Grazie, al... Ačiū. Toliau ponas Svobada pusantros minutės. Gerbiami kolegos ir kolega Langenai, Na, jau buvo minėta, kad Graikija pati privalo padaryti savo namų darbus, tai aišku, bet lygiai taip pat, mano manimu, yra aišku, kad reikia pademonstruoti solidarumą, kuris padėtų Graikijai įveikti savo namų darbus, nepriklausomai nuo tų spekulacijų mastų. Na taip, spekulacija nėra kalta dėl Graikijos problemų, bet spekulacija ne, apsunkina Graikijos kelią iš krizės. Tai apie tai turime kalbėti. The Financial Times labai aiškiai pasakė, koks yra skirtumas per Kolio ir Merkel. Kolis būtų pasakęs, spręskime šią problemą kartu su Graikijo, o Merkel dabar sako, na, kas sako sutartis, kas sako Vokietijos konstitucinis teismas, kas sako ir kiti. Ne. Klausimas yra, ar mes žiūrime Europą, ar žiūrime namo. Uh Ir tiesą sakant, niekas dabar nereikalauja skirti pinigų Graikijai, bet jeigu mes kalbė, elgsimės populistiškai, negalvodami apie ES ateitį, tai ir prasideda ta kakofonija. O kitame e, Vokietijos laikraštyje rašoma kasdieną panaujiena, panauja pasiūlymą. Bet e, man atrodo, neprimtina yra tai, kad mes nerandame bendro atsako. Taip, Taip, Graikija privalo taikyti priemonės. Griežtas priemonės tai yra aišku, tačiau europinių lygių taip pat reikia priemonių, kuris užkirstų ateitie kelią tokioms uh, problemams. Ar tai būtų Europos valiuto fondas ar kažkas kitas, kaip ten bebūtų, svarbiausia yra europinis solidarumas tam, kad galėtume ateityje su krizėmis elgtis geriau negu kad dabar. Ačiū. Toliau po, žodis poniai Hol pusantros minutės. Dėkoju. Pavasario taryba turėtų būti energijos taryba. Kopenhagos susitarimas galėjo baigtis ir sėkme. Tuomet dabar mes jau aptartume techninės priemonės, kaip užtikrinti 30 procentų emisijų mažinimo tikslą. 2007 pavasario taryboje e, patvirtintose išvadose galima išvelgti ambicingesnių tikslų nei mažinimas 30 procentų. Tarptautinės energetikos agentūros direktorius praeitą savaitę parlamentarus informavo, kad Tatena prognozuoja, jog ateinančiais metais ES emisijas galės sumažinti 23 procentais, kas yra judėjimas 30 procentų link. O kalbant apie 2050 metus iki tada, turime sumažinti išmetamųjų dujų kiek 95 procentais nuo išsikelto tikslo. Taigi tikslas yra ambicingas. Mes turime kalbėti ne tik apie užimtumą, bet apie žalias darbo vietas. Tai yra 2020 strategijos esmė. Komisija turėtų sudaryti reikiamas sąlygas šiam 30 procentų mažinimo tikslui pasiekti. O taryba turėtų suvokti, kad pigiausia ir lengviausia to tikslo pasiekti, e, siekiant efektyviai panaudoti energiją. Taigi, e, mes turėtumėm e, tai kelti jau šiam, šioje taryboje, kaip tai buvo 2007 pavasarį. Ačiū. Ačiū. Toliau, ponas Šimanski, vieną minutę. E, gerbėmieji ponios ir ponai užuot kalbėję apie 2020 darbo tvarkės įgyvendinimą, turėtumėm pakalbėti apie tai, kas daro įtaką tai darbo atvarkiai. Mes tiesiog negalime apsaugoti tarptautinės rinkos nuo protekcionizmo. Europos teisę galima e, tobulinti, suteikiant geresnės sąlygas verslininkams, už tai atsakingi ir parlamentai. Tačiau mes, siekdami atsilaikyti prieš pasaulio ūkio spaudimą, turime suteikti maksimalę laisvę mūsų piliečiams, verslininkams, parengdami priimdami e, kuo geresnius ir paprastesnius teisės aktus reglamentuojančius mm, verslo struktūras. Taigi krizę patyrė Europos modelis, o ne Europos socialinis modelis. Ačiū. Ačiū. Toliau ponia Voltman Kor. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Graikijai dar neparengtas krizės sprendimo planas. Kol kas tai nėra ypatingai didelė problema, nes e, netgi e, Graikijos ministras pirmininkas mums pasakė, kad Graikija pati nori susitvarkyti. Na, o mes per augimo ir žimtumo paktą bandome padėti. Tai taip pat yra solidarumo išaiška. Tačiau Dėl nesusikalbėjimo tarp sostinių mes negalime susitarti ir nei šiandien, nei rytoj turbūt sprendimo nepriimsime. Mane tai neramina. Europos komisija, valstybės narės ir tarptautinis valiutos fondas e, turi iš vien bendradarbiaudami parengti pasiūlymą dėl krizės atveju teikiamų paskolų. Tikiuosi, rytoj apie tai bus taip pat kalbama, bet bus ieškoma ne tik netidėliotinų sprendimų, bet ir sprendimų vidutinio ir ilgalaikio e, laikotarpio perspektyvai. Kalbant apie 2020 strategiją, ji, kaip sakė kiti parlamentarai, parai bus sėkminga tik tai tuo atveju, jei turėsime tvirtą, realią ekonominę valdyseną Europoje. Nepakanka valstybėms narėms organizuoti aukščiausio lygio susitikimus. Reikia, kad komisija išnaudotų visus jai Lisabono sutarties suteiktus įgaliojimus, visas turimas funkcijas, kad būtų rasti sprendimai. Kaip sakė ponė Eke, ek e, bandyti nepakanka. Reikia kažką daryti konkrečiai. E, ponios ir ponai, gerbiamasis pirmininkė, aš labai tikiuosi, kad rytoj vadovų taryba e, veiks suprasdama, kad Europa turi išeiti iš krizės ir judėti 2020 strategijos link bei veikti po Kopenhagos. Ačiū. Dėkui, dabar suteikiu žodį ponui Huntis vieną minutę. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, iš gerai žinomų politikų girdėjimo, taip pat skaitėme ir spaudoje, kad kuo stipresnė ekonomika, tuo svarbesnis bendradarbiavimas su tarptautiniu valiutos fondu. Bet sakyčiau, šis scenarius yra labai nesocialus, jis nukreiptas tiek prieš Graikiją, tiek ir prieš Europos Sąjungą. Nei vienoje sutartyje, nei viename teisinėme tekste parašyta, kad yra numatyta galimybė įsikišti į ES vidaus reikalus tarptautiniam valiutos fondui. Na ir svarbiausia stiprinti stabilumą, bet kita vertus, tai reiškia, kad Graikijai tenka taikyti priemonės, kurios pakerta socialinius pagrindus. Na taip, tas priemonės apibūdintos kaip drąsios, bet jų pasiekoje bus sunaikintos darbo vietos ir tai tikrai nepadės Graikijai veikti savo krizės. Ir dabar tarsi tikimasi, kad ir kitos valstybės neimsisi tokių priemonių. Pone. Ačiū. Toliau berės pusantros mintis. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas tarybos vadovė, komisijos atstovė. Ar tikrai normalu e, reikalauti, kad Europos vadovų taryba du kartus susitiktų tam, kad užtikrintų solidarumą su valstybėmis narėmis dėl Graikijos krizės. Jeigu perskaitumėm 122 ir 123 ES sutartyje, tai pamatytumėte, kad tokių problemų, kokios iškyla šiandien, neturėtų iškilti. Tam mes buvome sukurti, tam mes turime rodyti solidarumą. Tai, kad mes Graikiją siunčiame į TVF, rodo, kad mes tik pretenduojame būti atsakingais europiečiais pasaulio arenoje. Mes prieštaraujame patys savo. Mes turime kažką padaryti ir Europos vadovų taryba tą turi aiškiai suvokti. Reikia pademonstruoti solidarumą su Graikija. Tai turi būti atsakingo ekonomikos valdymo signalas. Šiandien matome, kad turime labai rimtų problemų, kurias reikia ramiai spręsti, reikia stengtis mažinti įtampą. Ir stengtis ne tik sustiprinti stabilumą ir augimo paktą, kuris, pasirod... kuris nepasiteisino, jis buvo ne, neefektyvus. Turime tą problemą sureguliuoti. Be to reikia ieškoti būdų geriau bendradarbiauti, kad užtikrintume realią naudą valstybėms narėms. Tokią žinę aš norėčiau iškelti, perduoti Europos vadovo tarybą ir aš tikiuosi, kad jie iškilančius iššūkius deramai sureaguos. Ačiū toliau ponui Petrovski, žodis vienai minutiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Kai beliko viena diena iki Europos vadovų susitikimo, kuriame bus kalbama apie naują ekonomikos strategiją Europos Sąjungai, mes turime pasimokyti iš Lisabono strategijos fiasko. Kad galėtume konkuruoti pasaulinėse rinkose, turime būti novatoriški Tačiau daugelis valstybių pasijaus diskriminuojamos, įskaitant Lenkiją ir kitas e, vidurio rytų Europos šalis, jeigu visi pinigai bus nukreipti į tą pusę. Anksčiau Ispanija, Portugalija ir kitos ES valstybės narės pasinaudojo ES fondais, jų infrastruktūra, uh, keliai, geležinkeliai, kibernetinė infrastruktūra labai pagerėjo. Mes norėtume, kad tas pats atsitiktų rytinėse valstybėse. Rytinėse šalise, Liublino regione, e, rytinis pasienis turėtų pasinaudoti specialia biudžeto eilute, kuri būtų įtraukta į Europą 2020 strategiją. Būtų negerai, jeigu skurdžiausi uh, ES regionai finansuotų inovacijas, kurios nešnauda tik didžiosioms valstybėms narėms. Tūsas, viena minutė. Europos Sąjungos strategija 2020, kuri bus aptarta vadovo taryboje, kaip Lisabono strategijos tasa, rodo, jog mūsų vyriausybės Graikijoje numatytos priemonės, kuriuom uh, pritarė visi, nėra kažkoks ypatingas išskirtinis graikiškas dalykas. Visa tai jau buvo patvirtinusios ES vyriausybės elito. Ir tiesą sakant, čia buvo pasidatas ideologinis teroras ES ir dabar manipuliuota graikų tai tauta. Sak na, sakyčiau, tai yra vienpusė eismo gatvė. ES turėtų būti skydas apsaugantis gyventojų, tačiau dabar čia kalbama apie mitą. Europos šeimų, e, valstybių šeimą, apie solidarumą, vidaus rinką. Ne, tai yra ideologinė apgaulė, nes tiesą sakant, bandoma tiesiog pasidalinti grobį tarpusavyje. Tiesą sakant, Graikijos problemas bus sprendžiamas gyventojų sąskaita, o dabar kalbam apie solidarumą. Tai, kas vyksta Graikijoje, yra susiję ir su imperialistinių valstybių konkurencija tarpusavyje, taip pat su Kinėje, JAF ir kitomis tokiamis valstybėmis. Taigi, tai yra kapitalo strategija. O po to jau gyventojai, žmonės nuo to kenčia. Ne, mums reikalinga kita strategija. Reikia formuluoti žmonių labui sukurtą politiką. Dėkoju. Ačiū. Toliau žodis gerbiam Hokmarkui. 1 minutė 30. Dėkoju, ponė pirmininkė. Du dalykus norėčiau paminėti. Pirmiausia, viešieji finansai, o antra, konkurencingumas. Praėjusiais metais, tuo pačiu metu laiku, parlamente kalbėjome, kaip sumažinti krizę. Buvo tokių, kurie sakė, atremkime krizę, didindami išlaidas ir sutikdami su didesniu deficitu. Tie, kurie mūsų sakė, kad dabar reikia pradėti kontroliuoti viešuosius finansus, e, kad užtikrintume stabilumą ateičiai, dabar mato, kokie rezultatai. Kai kurios valstybės narės laikėsi išlaidų didinimo politiką ir didesnio deficito politiką. Padarinius matome visi. Didesnė viešoji skola, didesnė skolos išlaikymo skola, nes padidėjo palūkanų normos. Tokia yra realybė, kuri išspaudžia išlaidą socialiniai apsaugai ir investicijoms daugelį valstybių narių. Aš manau, kad iš to reikėtų pasimokyti. Turime laikytis taisyklių, kurios jau yra nustatytos. Turime sukurti tokį stabilumo aktą, paktą, kuris būtų geresnis ir galėtų atremti krizės ateityje. Bet tokia pati diskusija kaip pernai vyksta ir dabar. Nes dabar yra žmonių, kurie sako, kad e, išėjimo iš krizės strategiją reikėtų uh, atidėti vėlesniam laikui. Uh, kaip ir viešojo def, valstybės deficito sumažinimo strategiją reikėtų atidėti. Aš manau, kad tai iškels grėsmę ekonomikos atgaivinimui ir palūkanų mm, kaštai išauks Europos valstybės narėse žymiai daugiau. Kitas dalykas, mes turime užtikrinti, kad valstybės finansai būtų to, stabilus. Tokiu būdu mes pasieksime realių pokyčių. Būtent to turi siekti valstybių ir vyriausybių vadovai šią savaitę. Ačiū. Ačiū. Ponui Bulman, žodis dvi minutės. Gerbiami ponios ir ponai, gerbiami kolegos, gerbiamas kolega Hekmar. Manau, kad pastaraisiais metais dirbam kitose parlamentuose, nes aš parlamentą pažįstu kitokį nei jūs. Aš pažįstu tokį parlamentą, kuriame buvo pasakyta, kad reikia labiau stebėti rei, reitingavo agentūrų darbą. Taip pat reikia reglamentuoti ir aukštos rizikos fondų veiklą. Turime kritiškai įvertinti finansų rinkų veikėjų veiklą ir jų produktus tam, kad nepatirtume kitos finansų rinkos. O taip pat matėme ir kitų, kurie sakė, palikime viską rinkos valiai. Arba turėjome ir Magryvį, kuris sakė, kad kai politika įsikiša, viskas suprastėja. Tačiau tiesą sakant, finansinis fiasko kilo dėl valstybių narių per nelik didelio įsiskolinimo. Bet aš atsakysiu, kad tai yra neteisinga e, augimo ir užimtumo politika ir jos rezultatai. Tai, ką sakė kolega Lengen, kad e, tarsi e, Merkel būtų supratusi Europos pagrindų sutartis. Priešingai, ne, jos visai nesuprato, nes tiesą sakant, ji mano, kad jos baimės prarai, pralaimėti svarbiose rinkimuose Šiaurės Reino Vestfalijos federalinė žemėje yra svarbesnės negu europiniai tikslai. Dabar e, komisija verda Europos 2020 sribydę, tačiau jo trūksta mėsos, trūksta esmės. Nu, kovokite už tarp tarptautinių sandorių apmokestinimą, kovokite už geresnės e, augimo, ekonominio augimo, žimtumo perspektyvas. Nes tiesą sakant, kai dabar turime tokias vyriausybės, kaip kad Merkel, kai tokias vyriausybės bando gelbėti ES, tai man tuomet jūsų gaila. Mes va, turime siekti, kad vadovų taryba duotų tinkamą ženklą, nes tik taip įtikinsime piliečius. Al... Labai ačiū. Toliau žodis ponui Weberiui. Prašau. Pone pirmininkė, gerbim kolegos, kolega Šulcas pasakė, kad Graikija dabar padarė namų darbus ir dabar jau ES eilė. Man kyla klausimas, ar Europas turi pasakyti ačiū, jeigu valstybės narės laikosi žaidimo taisyklių, tai yra sugrįžti prie 3 procentų kriterijumą. Taip pat kyla klausimas, kai buvo praeitais metais, kai Airija buvo panašioje situacijoje ir turėjo patvirtinti griežtas priemonės, tuomet irgi niekam nekilo mintis sukurti Europos valiuto fondą ponas Kopinas sakė, reikia kovo, e, kovoti su spekuliatas. Na taip, patirimas spaudimas šiuo metu. Tačiau tiesą sakant, įstojus į eurozoną, Graikija gavo milžiniškus. Uh, gr, gr, milžiniškus finansinius privalumus, Italija tos privalumus investavo, Graikija uh, išvaistė. Taigi, tiesą sakant, geras europietis yra tas, kuris laikėsi tų žaidimo taisyklių, kurias pasirašė visi. Ir taip tai turėtų galioti visiems ES. Gerbiami ponai ir ponės. Antras dalykas. Norėčiau pritarti komisijai, nes tie pasiūlymai, kurie yra ilgalaikiai perspektyvai skirti yra teisingi. Mes susitarėme dėl 3 procentų, todėl mums reikalinga stipri komisija, kurie ateitie galėtų kontroliuoti, kaip laikomasi tų 3 procentų reikalavimo ir siekti, kad jų būtų laikomasi. Mes tarpusavyje nekontroliuosime, kaip kaiminės laikosi 3 procentų. Todėl reikalinga stipri komisija, kuri prižiūrėtų, kaip laikomasi šio kriterijo. Ir toliau turėtume kalbėti, teigiamai apie euro. Ne euro krizė kilo, o ekonominė krizė. Euras stiprina ekonomiką. Tiesą sakant, jeigu mes nega, nesakysime garsiai, kad euras davė naudos, tai žmonės turi netikės, todėl turime tai garsiai pasakyti. Ačiū. Labai ačiū. Toliau ponas Lainen kolegos, krizė Graikijoje yra aktuali problema, tačiau ekonominio augimo e, krizė bei ekologinė krizė yra ilgalaikės ir todėl abi šias krizės reikia energingai spręsti, tai turi padaryti vadovų taryba. 2020 e, strategija labai teisingai pastebėta, kad augimas turi būti pažangus, tvarus ir integruojantis. Jeigu pažiūriu į vadovų, tai, vadovų išvadas, tai ten viskas yra suformuoluota siauriau ir apsiribojama klasikinė ekonominio augimo strategija, kuri nepasitvirtino Taigi augimas, ekonominis augimas nebus tvarus, jeigu jis nebus pažangus ir jis nepažangus, jeigu jis nebus integruojantis. Todėl kreipiuosi į pirmininkaujančią šalį, pasirūpinkite, kad tie trys pagrindiniai ramšiai išliktų, nes tai yra nauji dalykai, kuriuos ir turime gyvendinti. Esu labai patenkintas tuo, kad e, yra kad e, išteklių tausojimas turėtų būti vienas iš prioritetų ES. Na taip, tai iš tikrųjų leis sumažinti kašus, sumažinti priklausomybę, o taip pat išspręsti ir nemažai problemų. Iš komisijos tikiuosi, kad e, jūs parengsite 2010 metais šiam klausimui skirtą darbo atverkę, nes tai yra mišri tiek ES, tiek ir valstybių narių užduotis užduotis. Ir daug kas yra suformuoluota per nelik aptakiai, turime suformuoluoti daug tiesiau ir konkrečiau, ypač tam, kad galėtume pasiekti energijos taupimo tikslą. Tai yra 20 procentų taupimo tikslą ir e, jis turi būti privalomas ir jo turi laikytis pramonė. Labai ačiū. Toliau ponas Mauro, e, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Jeigu jūs manęs paklaustumėte, ko baruose vienas kito klausia Italijos gyventojai, E, tai būtų klausimas, kas yra Europa. Aš jūsų noriu paklausti, kas yra Europa. Nemanau, kad demonstruojame tą europiškumą reaguodami į Graikijos problemas, nes Europa visų pirma turi būti grindžiama solidarumo principu. Tie, kas norite kovoti su e, finansinė spekulacija, norite ją pakeisti politinę spekulaciją. Kaip jūsų įsivaizdavimu būtų galima kovoti šią kovą su kanclerė Merkel? Kitaip paklausiu, kaip įsivaizduojate galimybės, e, elgiantis solidarumo dvasia, padėti Graikijai, užsipuolant kitą valstybę narę? Nepamirškime, kad solidarumo politika turi lydėti atsakomybės politiką. Būtent tai akcentavome ne vieną kartą, kalbėdami vienbalsiai. Juk solidarumas ir atsakomybė eina iš vien. Tai yra dvi idėjos, kurios yra Europos e, projekto pagrindas. Turime ieškoti to, kas mus vienyje, o neskaldo. Taigi nuo rytojaus norime, kad komisija elgtųsi ambicingai ir reikalautų iš valstybių kuo didesnio griežtumo ir solidarumo principų laikymosi, tai sustiprintų mūsų demokratiją. Ačiū. Labai ačiū. Toliau Ponas Koferati, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Graikijos krizė, objektyviai vertinant, yra dabar rimčiausia Europai iškilusi problema. Ir krizė prasidėjo dėl to, kad pritruko griežtos viešųjų išlaidų kontrolės tačiau neatsižvelgta į tą periodą, kol e, Europos institucijos dar nebuvo pasiruošusios imtis e, ryštingų priemonių. Per tą laiką spekuliantai ėmėsi veiksmų ir iš krizės laimėjo. Taigi mes nesugebėjome greitai užtikrinti Europos ateities. Turbūt yra pagrindinė problema iškilus po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Graikijos vyriausybei tai buvo didelis smūgis, nes jai teko priimti nepopuliarias priemonės turėjusias E, ženklios įtakos milijonų žmonių požiūriui į vyriausybę. Tuo pat metu e, buvo kvestionuojamas solidarumo principas, bet juk jis mums visiems Europoje yra labai artimas. Aš norėčiau priminti ponui Mauro, kad Vokietija yra ta valstybė, kuri E, įsigaliojus euro valiutai gavo daugiausia naudos e, dėl valiutų keitimo mechanizmo ir taip toliau. Tai dabar turime padėti graikiečių. Ačiū. E, žodis ponai Marinesko pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos vadovų taryba pasveikino Europos komisijos dokumentą dėl ES strategijos 2020. Tai gyvybiškai svarbus dokumentas ir jo turinys yra labai reikšmingas. Europos vadovų taryba vis tik tai turėtų pasitarti su komisija dėl e, finansinių išteklių ir dėl to, kas mokės už reformą ir kaip ji bus finansuojama. BŽUP ir sanglaudos politikos reforma turi būti e, suplanuota prieš suformuojant biudžetą. ES infrastruktūros raida yra pagrindinė tvaraus augimo e, varomoji jėga. Apie tai dokumente nėra aiškiai paminėta o iš tiesų tai sutektų ES taip reikalingą energetinį ir transporto saugumą. Todėl aš kreipiuosi į vadovų tarybą, prašydamas, kad Europos komisija įtrauktų šias sritis į pagrindinę e, Europą 2020 strategijos dalį visos Europos piliečių labai. Ačiū. Toliau žodį suteiksime ponui podima, poniai Podimata dvi minutės.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 Ir tiesą sakant, užduotis išlyginti nuomonių skirtumus nėra lengva. Na, žinome, kad Graikijos vyriausybė mėsi labai kietų priemonių, dauguma iš jų pradėtos vykdyti ir tai iš graikų pareikalaus didelių aukų ir pastangų. Kita vertus, vis dėlto kreditus Graikija gavo už labai didelės palūkanas. Taigi rinkose yra spekuliantų, kurie pelnosi ir tikisi, kad Graikija bus nemoki. Šiandieną mes kalbame apie Graikiją, bet galbūt rytoj prieis kitos valstybės narės eilė. Ir Klausimas yra, ar vadovų taryba imsis žingsnių, kurie neleistų pasikartoti šiais istorijai, ar bus sukurtas mechanizmas, kuris galėtų stiprinti nacionalinę ekonomiką bei eurozono stabilumą. Komisijos pirmininkas kalbėjo apie, kalbėjo apie atsakomybę ir solidarumą. Jis teisus, šių dalykų reikia, jeigu nori būti šeimos nariu. O eurozona ir yra šeimo, šeima bet kita vertus niekas nesubejojo tuo, jog Graikija nepadarys visko, ko reikia. Tačiau tokių rinkų akivaizdoje Graikijos galimybės ribotos. E, prieš pusantrų metų kilo milžiniškas krizės, krizės rinkos sušlubavo, susviravo, o dabar šios krizės ištiko Graikiją, taigi Graikijai reikia solidarumo. Ačiū. Pona Švab, pusantros minutės. Pone pirmininkė, Na taip, apie Graikiją jau daug kas pasakyta, todėl aš norėčiau veikiau žvelgti į ateitį ir pakalbėti apie strategiją 2020. Taip, tai yra svarbus dokumentas, kurį komisija pateikė diskusijoms. Ir šiame dokumente yra gairės, kurias kaip vadovauti ES ateityje. Jeigu mes nustatysime strategijos 2020 tikslus, kartu tai padarysime, tai kartu turėsime juos ir gyvendinti. Lisabono strategijos problema buvo tai, kad ne visi prisidėjo prie jos tikslų įgyvendimo, nes tik tais tuomet, jeigu strategijos 2020 tikslų laikysis visi tai ir juos sieks įgyvendinti, tai tuomet bus sėkmė. Na ir nereikia laikyti vadovų tarybos tokiu administracinė taryba, kurioje paskutinė akimirka kas nors yra nusprendžiama. Ir tik tais tuomet mūsų pastangas vainikuos sėkmė, jeigu Europos strategija 2020 remsis e, solidarumo pagrindu. Tai reiškia, kad ten, tose srityse, kurios e, se, valstybės narės yra atsakingos, kad jos iš tikrųjų ir prisimtų tą atsakomybę. Tai be kita ko liečia biudžeto politiką. Bet kita vertus, jeigu kitos valstybės narės be savo kalties atsidūrė bedoje, tai be kita ko tai reiškia, kad jom reikės padėti, reikės solidarumo. Be to, turime vengti tų klaidų, kurias padarėme įgyvendinti Lisabono strategiją. Nekarta buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad Lisabono sudartis nepasiteisino dėl nepakankamo bendro tikslų gyvenimo, todėl reikia, kad komisija dabar nustatytų daug aiškesnius, konkretesnius tikslus, kurių siektume visi. Eh, onorevole Pupakis vuole intervenire? Per la blue card? Dėkoju. Matau, kad keliate mėlyną kortelę. Jei ne, tuomet ponas Lopės Aguilar pusantros minutės. Ačiū, gerbiamoji pirmininkė. Aš manau, kad visi suvokiame, kad 500 a, e, tūkstančių piliečių a, labai atidžiai seks vadovų tarybos eigą. Ir tai bus dėl to, kad jie tikėsis įsipareigojimų išeiti iš krizės krizė mus palėtė labai stipriai. Na, o išėjimo iš krizės strategija turi atspindėti 2020 strategijos esmę. E, mes turime žinoti, kur judės mūsų ekonomika, reikia įvertinti ir socialinius bei aplinkosaugos tikslus, mm, nepamirštant lygiateisiškumo mūsų įsipareigojimas ginti lygias piliečių teisės yra labai aiškus. Būtent visos šios vertybės Europai leido išsiversti į priešakį, tapti lyderę tvaraus vystimos ir klimato kaitos valdymos rytise. Ir netgi po Kopenhagos aukščiausio lygio susitikimo mes turime bandyti išsklaidyti piliečių abejonės. Europos vadovų taryboje turi e, vyrauti europinė dvasia. Europos sąjunga kaip e, finansinė sąjunga turi apjungti savo fiskalinę, ekonominę ir pinigų politikas. Na, o gelbėjimo planas Graikijai yra ne tik žinia Graikijai, tai yra žinia visai Europai, įrodanti, kad Europa gyva ir įsipareigoja e, stiprinti, gilinti piniginę sąjungą. Kaip sakiau, kalbame ne tik apie Graikiją, kalbame apie mus visus. Dėlsiama e, renkti naujas institucijas, rengiama atsiskaityti Europos piliečiams, bet to piliečiai laukia iš vadovų tarybos. Ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. Vieną minutę visiems norintiems pasisakyti. Ponas Kase pirmiausia. Se l'onorevole Kastler non c'è, diamo la parola. Jeigu kolegos Kastler nėra, tada suteiksiu žodį Konstantin. Atsiprašau, atrodo, yra kalbėtojas. Bene. Allora diamo la parola all'onorevole. Eh, Tada suteiksiu žodį ponui Kostakus, kuris yra salėje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na taip, iš tiesų. Graikijos ekonomika nesivystė taip, kaip turėtų. Ir dabar Graikija prisėmė savo atsakomybę, o žmonėms tenka už tai mokėti. Tačiau neapgaudinėkime savęs. Graikija ne vienintelė ES susidūrusi su rimtomis problemomis. Ji ne vienintelė, kuri pirko tas um, trečiarūšius kreditus neteisinga, kad tik Graikija tapo spekuliantų taikiniu. Graikijos bėdos yra europinės bėdos, nes ES įtikinamas pastatytas ant kortos. Todėl mums reikia koordinuotą politiką, be kita ko mokesčių srityje, mums reikia solidarumą. Krize yra pokyčių mama. Galbūt tai naujas posmis, nauja galimybė. Mes turime uh, E, ne Graikiją kaltinti, o spekuliantus pastatyti prie gėdos opo. Ir apie tai turėtų prisiminti ir dienos vadovų taryba. Ačiū. Toliau žodį suteiksiu. Taboidį. Pone pirmininkė, aš norėčiau atkreipti dėmesį taryba ir komisija, kad Europos strategija 2020 yra išsikėlusi visą eilę tikslų Tačiau reikėtų nepamiršti, kad jau dabar yra sukurta gera, gerai veikianti politika, tokia kaip bendroji žemės ūkio politika. Aš suprantu, kad jai reikalinga reforma, tačiau labai didelė dalimi tokia politika pasinaudodami mes galime pasiekti tikslų numatytų Europoje 2020 strategijoje. Europa 2020 strategijoje. Deja, Dvi pagrindinės sąjungos politikos, apie kurias aš dabar galvoju, nesusilaukia reikiamo dėmesio šioje strategijoje. Todėl reikėtų galvoti apie politikos performulavimą, ypač kai galvojame apie teisinę vidaus rinkos harmonizaciją, kai kalbam apie e, energetikos saugumo strateginius pakeitimus, apie jos tiekimo saugumo užtikrinimą. Atrodo, kad mes dabar e, bandome nespręsti tų klausimų tiek, reiktų skirti tam daugiau pinigų. Reikia ir dramos diskusijos Daugiau dėmesio skirkime sanglaudos politikai, atsižvelgime į regionų dimenciją. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis. Taura. Vieną minutę. Koleginin. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, diskusijos dėl euro, dėl Graikijos iš tikrųjų ta, buvo pagrindinės pastarosiamis dienomis. Man kelia susirūpinimą tai, kad Vokietijoje iš 40 procentų vokiečių mano, kad euras buvo klaida. Tai turėtų virsti mus susirūpinti, nes e, bendrijos valiuta nėra. Um, vienpusio eismo kelias, integracijos procesas nėra vienpusis eismas. Ir manau, kad kai reikia spręsti problemas susijęs su nacionalinėmis valiutomis, tai turime laikytis nuomonės, kad euras turi būti toks pats stiprus kaip ir nacionalinės valiutos. Dabar reikia pradėti diskusijas apie socialinės ekonomikos rinkos ekonomiką. Mes turime kalbėti apie tai, kaip visa Europa taptų konkurengesnė tam, kad tarptautinės rinkose turėtume sėkmės. Ir tai turėtume sėti ir su diskusijomis dėl socialinės e, ekonomikos Europoje. Toliau, ponė Lūna, čia vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sutinku, kad reikia daugiau europinės integracijos, ypač ekonomikos srityje. Ir manau, kad apie tai reikia kalbėti ne vien tik tais eurozonos šalių susitikimuose, bet ir vadovo taryboje. Na, taip, buvo kalbėta, kad žmonės jau yra žiūri neigiamą. Na, taip, būta įgimtų įdų, kai gimė euras. Nes turime bendrą valiutą, tačiau neturime bendros ekonomikos politikos. Ir tai yra didelė klaida. E, solidarumo fondas kuris be kita ko padėtų ir Graikijai. Tai būtų proto balsas ir juo reikėtų vadovautis. Be to, man rodos, dar vienas dalykas buvo nepakankamai minėtas diskusijose. Graikija turėtų pati pasispausti, be kita ko, pavyzdžiui, galėtų sumažinti savo karinės išlaidas. Tokia šalis, kuris skiria 4 procentus savo BVP armijai, e, karo įrangą iš Vokietijos, iš Prancūzijos, tai nemanau, kad tai yra būtina Europos valstybei nariai ir čia Graikija galėtų, Graikija galėtų pataupyti. Ačiū. Toliau žodis. Uh, thank you, Madam Chairman. Um, madam... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad šiandien to nebūtų buvę galima net įsivaizduoti. Visi šiandien šnekėjo apie krizę Graikijoje. O ponas Baroso pačioje pradžioje sakė, kad Graikijos klausimas net nėra formalioje Europos vadovų tarybos dviejų dienų darbo atvarkėje. Neįtikėtina. Visas pasaulis į mus žiūri. Kiekvieną dieną mato, kas čia vyksta. Tiesa yra ta, kad dar kartą bandom paslėpti faktus. Bandom paslėpti tai, kad šis projektas neveikia, kad jis žlunga labai sparčiai Mes jau matėme, ką vokiečiai sako, jiems sudariusi situacija nėra palanki, jie nepatenkinti. Bet paklausykim, ką graikai sako. Klausykim, ką graikai sako, ne tie, kas sėdi šioje salėje. Gal reikėtų referendumo, ar graikai nori būti eurozonoje, ar to jie siekia, nes tai yra jų problema, tai yra jų reikalas. Aš e, e, žinau, kad e, turime suprasti, kad valstybės narės pačios turi savimi rūpintis. Aš e, žinau, kad žmonės iš Graikijos, Ispanijos, Portugalijos ar Italijos, kur kitur, e, turi suprasti, kad patys turi spręsti problemą. Supraskim, kad problema egzistuoja šiandien ir ją turi valstybė spręsti. Ačiū. Ponas Bruns, vieną minutę. You, Ačiū, ponė Ačiū, ponė pirmininkė. Graikijos problemos e, neturėtų būti traktuojamos kaip išimtis tokiame ekonomiškai e, vienalyčiame regione. E, tačiau tai įrodo, kad e, vienos valstybės ūkis susijęs su kitu. Ir paprastai, kai ūkis auga, valiuta stiprėja ir atvirkščiai. Graikijos ūkio situacija reikalautų valiutos nuvertinimo tai būtų naudinga ir turistai pradėtų plūsti į Graikiją, jeigu jie turėtų nacionalinę valiutą ir ją nuvertintų. Tačiau to negalime padaryti, vis dėlto tai lieka problema. Dabar suvoksime, kad jeigu sumažintume euro vertę, tai padidintų Graikijos įsiskolinimų vertę. Tai yra grėsmė kitoms valstybėms ir įspėjimas, jeigu jos nori įstoti Europos Sąjungą. Manau, kad šios klausimus reikia daugiau panalizuoti. Ačiū. Grazie, eh, la parola. Ačiū. Pone Flatsekova. Labai ačiū, pirmininkė, gerbiamasis ministrė, vicepirmininkė. Kalbėsiu trumpai, nes daug kas jau buvo pasakyta. Aš laikausi nuomonės, kad situacija, apie kurią kalbame per pastarosius mėnesius, Graikijos situacija nėra unikali, visiškai nespecifinė. Atrodo, kad prieiname išvados, jog mums reikia naujo požiūrio į stabilumo ir augimo paktą. Arba primiktinai reikalausime, kad lai, būtų laikomasi sutarties teksto arba teks peržiūrėti ir taisyti e, šio pakto nuostatas taip, kad galėtume išsaugoti augimą ir ekonominį stabilumą ir ne tik eurozonos valstybėse, bet ir kitur, kad ne tik eurozonos valstybės galėtų iš to laimėti ir ne eurozonos valstybės galėtų ją į zoną įstoti. Taip pat galima pasinaudoti struktūriniais fondais šiom šalims padėti. Ačiū. Labai ačiū. Toliau Ponas Sūdi vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pateiksiu vieną komentarą ir tris pasiūlymus. Pirmiausia, komentaras. Nesuprantu, kodėl ES e, prezidentas negalėjo atvykti į tokį svarbų posėdį. Jis galėjo kartu su Ispanijos ministru čia atvykti. Ir dar trys mintis, kaip atkurti Graikijos ekonomikos augimą. Pirmiausia, reikia ES sustarti su Turkija dėl Kipro. Galėtumėm padėti Graikijai sumažinti deficitą iki 3 procentų BVP. Ir trečia, galėtume pasiekti finansinių įsipareigojimų dėl palūkanų normos mažnymo kalbate apie blogas Graikijos sąskaitas, bet ji ne vienintelė tokia. Europos Sąjungoje visur turėtų dirbti atsakingi apskaitininkai, atlikti biudžetą reikia, kad visur taisyklės būtų tokios pačios. Ačiū. Dar dešimt parlamentarų prašo žodžio šioje prašau žodžio procedūroje, tačiau turime judėti į priekį, turime išklausyti komisijos. Taigi, prašom, ponė Ševčevič. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad man labai didelį įspūdį padarė solidarumo pademonstravimas iš Europos parlamentarų pusės ir raginimas imtis atsakomybę. Tai sakė dauguma kalbėjusiųjų. Būtent to mums dabar reikia nes akivaizdu, kad Europos problemai reikia europietiško sprendimo. Ir man kartais kyla klausimas, ar mes dar nepakankamai pasimokėme iš tų klaidų, kokių pasiekmių mūsų veiksmai gali turėti, jeigu mes e, nesiekime europietiškų sprendimų europietiškams problemams. Jeigu bandom rasti kažką specifinio kiekvienai šaliai, kai žinom, kad reikia kolektyviai problemą spręsti. Mes suprantam, kad nesame šiaip savo valstybių grupė, mes esame Europos šeima ir jeigu vienas šeimos narys turi problemą, mes visi turime jį gelbėti. Todėl komisija yra pasirengusi pasiūlyti koordinuotos pagalbos Graikijai priemonę, kuri visiškai atitiks ES teisę. Aš esu tikras, kad tai yra įmanoma padaryti. Noriu padėkoti visiems parlamentarams už paramą Europą 2020 strategijai negalėčiau net e, drįsti nepasakyti, kad ES piliečiai tikisi dabar mūsų lyderystės, tikisi mūsų geresnės veiklos ir tikisi, kad mes sugebėsime išbristi iš krizės. Ir mes turime sukurti labai tvirtą vidutinės trukmės strategiją darbui su tokiais tarptautiniais partneriais kaip Kinija, Indija ar Junktinės Amerikos valstijos. Jos tokias strategijas turi. Uh, Dabar jau ateina laikas priimti sprendimą. Aš labai atidžiai klausiausi raginimo e, sukurti geresnį valdymo sistemą, raginimo pagerinti pinigų ir ekonomikos stebėseną, e, reikalavimą geriau įgyvendinti stabilumo ir augimo paktą. Būtent tą komisija turi galvoje ir būtent tokie pasiūlymai bus jums pateikti labai greitai. Norėčiau padėkoti visiems, kurie paremė Europos komisija dėl to, kad reikia labai konkrečių, aiškių tikslų rytoj Europos vadovų tarybos išvadose. Žinau, kad yra labai svarbu sukurti vidutinės trukmės strategiją, bet taip pat reikia labai iškių rodiklių, kad žinotume, kur mes einame ir ko mes siekiame. Todėl Europos komisija reikalaus, kad Europos vadovų taryba priimtų tokius konkrečius gairinius tikslus rytoj ir poryt po svarstymų. Nes mums reikia mažesnio nedarbo lygio, mums reikia geresnės lyčių lygybės, stipresnės švietimo sistemos ir be abejonės reikia daugiau dėmesio skirti moksliniam tyrimams ir naujovių kūrimui. Be abejonės visi suvokia, kad svarbu kovoti su skurdu. Todėl Europos komisija reikalauja solidarumo, atsakomybės, konkrečios strategijos Europai ir Europos piliečiams. Norėčiau tik išreikšti viltį kad ta pozityvi dvasia, kuri vyravo čia ir akivaizdžiai, kuri akivaizdžiai e, puoselėjo solidarumą ir atsakomybę, atsispindės ir mūsų vadovų diskusijose rytoj. Ačiū. Grazie, parola, e, Ačiū gerbiamam komisijos nariui. Toliau tarybos vadovui Lopes Garygo žodis. Ačiū pirmininkė. Galiu pasakyti, kad diskusijos buvo išties reikšmingos. Diskutuota klausimų, kuris dabar yra Europos darbo tvarkės centre. Kalbėta apie situaciją Graikijoje ir viso Europos Sąjungoje. Pone Audi, aš atstovauju e, tarybai, jos vadovams šiuo atveju. Ir kalbant apie Graikiją, Tai yra klausimas, kuris buvo minimas daugumoje pasisakymų ir dabar ES pirmininkaujančioji valstybė turi labai aišku supratimą e, situacijos atžvilgių. Europa yra įvairių ūkių sąjunga. Europa yra grindžiama solidarumo principais ir solidarumo dimensija yra labai stipri. E, Kita, e, Europai reikia ekonominio ir finansinio solidarumo. Taigi visos valstybės dalyvauja sprendžiant Graikijos problemą. Taip, trejopai galima e, Europą suvokti ir visi šie trys elementai buvo atspindėti vasario 11-ąją vykusioje neformalioje Europos valstybių ir vyriausybių vadovų taryboje. Tuomet buvo kalbėta apie Graikijos klausimą, apie solidarumą ir visapusį politinį įsipareigojimą užtikrinti eurozono stabilumą. Buvo kalbėta apie poreikį imtis politinių veiksmų stabilumų išsaugoti. Aš esu įsitikinęs, kad vadovų taryba įvyksanti šios savaitės pabaigoje, kaip ir vasarį, dar aiškiau pasisakys už tokį solidarumą, stabilumą išsaugoti ir dar daugiau kalbės apie Europos ateitį, apie ūkio ir valiutos stiprinimą. Būtent tai bus žinia, kuri leis sustiprėti solidarumui, kurio ir siekiame. Aišku, euroskeptikai tikisi nesėkmės, tačiau galiu Jūs patikinti, kad Europos vadovų taryba vainikuos sėkmė nesėkmės nepatirsime, nes bandysime išsaugoti solidarumą ES ir eurozonoje. Be kita ko, žvelgsime ir į e, tolimą perspektyvą, ieškodami būdų, kaip koordinuotai išeiti iš krizės. Turime nepamiršti, kad įvairių e, ekonomikos atsigavimo paskatinimo priemonių paketas neturi apsiriboti trumpalaikėmis priemonėmis. Ekonominė ir teritorinė sanglauda, so, socialinė sanglauda, sanglaudos fondo panaudojimas, visa tai reikalauja kitokios priežiūros e, išplaukiančios iš Lisabono strategijos, tačiau e, Lisabonos sutartyje paminėtas užimtumo ir augimo politikų koordinavimas neatsispindis Lisabono strategijoje. Bet mes turime e, įgyvendinti ir šiuos tikslus, kurių, kaip sakiau, strategijoje nebuvo. Taip pat ten nekalbama ir apie sanglaudos fondų įgyvendinimą. Na ir paskutinė pastaba, grįžtant prie to, ką sakė ponas Garcija Magalijo. Jis buvo vienintelis kreipęsis į pirmininkaujančią Ispaniją ir mus kritikavo dėl mūsų požiūrio. Atsakydamas jam pasakysiu, kad pirmininkaujančioji Ispanija e, taryboje dirba taikydama bendrijos metodą, e, dirba su Europos tarybos prezidentu ponui Van Rompoj, su komisija ir parlamentu. Taigi bendradarbiaujame, tam, kad pasiektume bendrų pagrindinių tikslų. O jūsų komentarai apsiribojo ekonominėmis problemomis. Taigi noriu jūsų paklausti. Ar tarybai priėmus sprendimą, iš kurio būtų matyti tas solidarumas. Ar tai nebūtų įrodymas, kad mes galime kažko pasiekti ir esame efektyvus? Ar tai neįrodo, kad mes esame pasiruošę gyvendinti 2020 strategiją? Ta pati galiu pasakyti ir apie valdyseną. Ar jums netrodo, kad derantis uh, E, tariantis, pavyzdžiui, su parlamentu dėl finansinės priežios paketo, mes nepasiekėme sėkmės. Aš tiesiog kreipčiausi į poną Margalio su prašymu e, padėti mums bendradarbiauti ir tokiu būdu galėtų taryba greičiau susitarti su parlamentu. Pavyzdžiui, e, Rizikos draudimo fondų direktyva yra vienas iš tokių klausimų, dėl, kurių, dėl kurio reikia netidėliotino susitarimo. dirbame kartu su komisija tam, jog jos pasiūlymas dėl ekonominių politikų koordinavimo atitiktų Lisabono sutartė 136 straipsnį. Vėlgi, ieškoma būdų, kaip koordinuotai sumažinti įsiskolinimus. Suprantama, e, krizės likvidavimas reikalauja labai ryštingų veiksmų. Ir vėlgi pagal Lisabono sutartį esame įpareigoti dirbti kartu, kad grįžtumėme prie pirminės situacijos ir tam yra um, bendrijos metodas. ES institucijos šiam procesui vadovauja ir tai pamatysime ir šį savaitgalį. Ačiū. Dėkuoju, gerbiamas ministrė gerbiami parlamentarai. Daugiau mes nebegalime naudotis žydraja kortelė. Šiuo atveju tiksliau negalime naudotis. Ši procedūra taikoma tik kitų parlamentarų pasisekmėms. Šią diskusiją baigiame.